Kollegen, wir greifen unsere Sitzung wieder, unsere unterbrochene Sitzung wieder auf und begrüßen sehr herzlich. Mėly kolegos, tęsime savo posėdį, norime pasveikinti užsienio reikalų komiteto narius su jų pirmininku ponu Broku. Dabar pristatysime specialią ataskaitą dėl išorės veiksmų tarnybos ir noriu pasveikinti būsimus kolegą Fazekašą ir jiems teiksiu iš karto žodį, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama pirmininkė Inge, gerbiamas pirmininkė Elmarai. Man labai džiugu ir kartu didelė garbė šiandien <clears throat> dalyvauti bendrajame e, biudžeto kontrolės komiteto ir užsienio komiteto posėdį ir pristatyti audito rūmų specialią ataskaitą. Dėkoju pirmininkė, kad e, leidote šiandien e, du kiškius vienu šūviu nušauti ir atsižvelgti į užsienio komiteto prašymą <clears throat> pristatyti atitinkamą auditorumų ataskaitą dėl išorės veiksmų tarnybos įsteigimo prieš e, komisarų klausimus ir taip pat atsižvelgti į biudžeto kontrolės komiteto prašymą atitinkamus, e, atitinkamas taskaitas iš pradžio svarstyti šiame komitete prieš pusantrų metų. Biudžeto reikalų komitetas <clears throat> dalyvavo sustikime su baronienė Ešton dėl išorės veiksmų tarnybos steigimo ir buvo užduoti tūkstančiai klausimų ir po to e, Europos audito rūmams buvo pavesta parengti specialią ataskaitą šiuo klausimu. Mes ėmėme šio klausimo labai mielai, kadangi patys manėme, kad e, šiam klausimui reikia skirti pakankamai dėmesio, kadangi biudžeto signavimai per metus siekia 800 milijonų eurų ir todėl verta <clears throat> patikrinti, kaip tos lėšos yra panaudojamos. Mes e, to tarpu leidome savo ne tik e, pateikti atsakymus į užduotus klausimus dėl biudžeto vykdymo patvirtimo, tačiau taip pat e, siekiam ir šiek tiek daugiau. Pirmiausia, įsikėlėme savo tris svarbius klausimus. Pirmasis, e, ar buvo tinkamai pasiruošta EIVT steigimui, ar ištekliai buvo paskirstyti panaudoti veiksmingai, ar EIVT e, derina savo veiksmus tinkamai su komisija ir valstybėmis narėmis, galbūt Jūs nustepsite dėl to, kad e, pirmasis klausimas susijęs su įvykiais, e, kurie e, jau vyko praeitie su atinkamais tarybos sprendimais. Po atlikto išsamaus tyrimo mes prieėmė išvados, kad EIVT buvo įsteigta skubotai ir e, šios tarnybos užduotis buvo suformuoluotos pakankamai abstrakčiai. Taip pat auditorumuose diskutavome apie tai, ar auditorumai turi pakankamai kompetencijos ir įgaliojimų savo išvadose paminėti tarybą. Tačiau, kadangi priėmė nuomonės, kad trūkumai e, susijęs su E, tarnybos susteigimu ir lėšų paskirstimo bei panaudojimu yra labai svarbus ir neigiamai atsiliepė pačios tarnybos veiklai. Mes konstatavome, kad EIVT vaidmuo buvo suformuoluotas e, <clears throat> pakankamai abstrakčiai. <clears throat> Puikiai žinote, kad 2009 metų Lisabonos rytį pat, e, pusutartį patvirtinus buvo numatytas teikti EIVT ir tik 2010 metais e, buvo įsteigta pati tarnyba, kuri turėjo padėti vyriausiai įgaliotiniai išorės ir saugumo politikai, tačiau šios užduotis tarnybos buvo suformuoluotos pakankamai e, neaiškiai. Jis buvo suformuoluotos kaip e, parama teikiama vyriausiai įgaliotiniai, vadovų tarybai, kitoms es institucijoms e, taip pat buvo apibrėžta kaip užduotis tinkamas bendravimas su parlamentu, tačiau tas užduotis reikėjo apibrėžti tuo metu konkrečiau. ES tuo metu buvo patekusi taip pat ir į tam tikrą finansinę krizę, susidūrė <clears throat> su finansinėmis problemomis ir buvo nuspręsta neskirti papildomų biudžetinių signavimų EIVT, o tai reiškia, kad kaip savarankiška tarnyba EIVT neturėjo pakankamai reikiamų lėšų, kad galėtų kurti savo administrac... administracinės struktūras, gal turėjo naudotis komisijos atitinkamai struktūromis ir tarnybomis. Atsižvelgiant į tai buvo taip pat konstatuota, kad e, e, tokias svarbios veiklos rytis kaip klimato kaita, prekyba ir kitos negalėjo būti tinkamai apriepiamos EIVT. Taip pat e, ir EIVT nebuvo parengusi vidinės strategijos tam, kad galėtų siekti ES prioritėtų. Kitaip tariant, steigiant EIVT, <clears throat> kasdieniniai klausimai nusvėrė strateginės svarbos klausimus tarnybos veikloje. Vyriausiai įgaliotinė ponė Ešton E, paminėjo EIVT e, kaip strateginės institucijos kūrimą ir strateginių partnerysčių bei kaiminystės politikos stiprinimą reaguojant į arabų pavasario įvykius. Kalbėjo tik tai apie einamosius klausimus ir visiškai neminėjo strateginės svarbos dalykų, todėl Europos parlamentas ir valstybės narės reikalavo, kad EIVT e e, pareigūnų sudėtis pasiskirstytų taip, kad trečdalį skirtų tarybas, trečdalį mm, komisijoje, trečdalį valstybės narės ir dėl to e, darbuotojų sudėtis buvo labai mišri ir sudėtinga ir neatitiko kitų struktūrų veikiančių išorės politikos srityje. Tarnyboje yra labai daug arba per daug organizacinių struktūrų ir vienetų, labai daug vadovaujančių pareigūnų, kas nėra būdinga kitoms panašaus pobūdžio institucijoms, mes Atlikdami savo tyrimą bandėme ieškoti tokios situacijos priežasčių. Pagrindinė priežastis yra ta, kad EIVT turi samdyti trečdalį savo darbuotojų iš valstybių narių diplomatinių tarnybų ir todėl turėjo sukurti daug, per daug naujų darbo vietų. Dar viename savo tyrimo išvadų skyriuje mes skiriame atskirą dėmesį ES <clears throat> e, specialiesiems įgaliotiniams, kurie anksčiau atliko svarbu vaidmenį koordinuodami užsienio politikos klausimus tarp tarybos ir komisijos. Tačiau įsteigus bendrą Europos išės veiksmų tarnyba, specialių pasiuntinių klausimas tapo nebeaktualus. Visi prisimename vicepirmininkės vyriausios įgaliotinės baronienės Ešton teiginį, e, kuomet ji mane, kad e, tie specialūs įgaliotiniai ir jų pareigos turėtų būti panaikintos. E, nuo 12 jų skaičius sumažėjo iki 9, dabar vėl padėjo iki 11. Mes turėjome konstatuoti, kad uh, Šiems specialiesiams įgaliotiniams tiek taryba, tiek EIVT <clears throat> randa e, svarbių funkcijų, e, tačiau jų įgaliojimai yra labai plataus masto, e, todėl labai sunku yra vertinti jų atliekamo darbo rezultatus ir nepaisant to, kad specialūs įgaliotiniai paskiriami ribotam laikotarpiu. E, vidutiniškai jų darbo trukmė trunka 8 metus. Dar turiu pasakyti, kad tie specialūs įgaliotiniai dėl to, kad e, jų veikla yra finansuojama iš komisijos biudžeto, e, nėra tinkamai integruoti į išorės veiksmų tarnybos struktūrą. Nuolat baronienė Ešton buvo užduodamas samdymo klausimas. E, buvo nuolat kartojama, kad samdymo procedūros trunka per ilgai, kainuoja per brangiai ir taip pat nepakankamai atsižvelgiama į geografinius ir e, lyties kriterijus samdant e, darbuotojus. Kalbant apie veiksmų koordinavimą, visi žinome, kad EVT yra savarankiška organizacija, nepavaldi nei komisijai, nei tarybai, tačiau labai svarbi užduotis jos veikloje yra susijusi su būtinybė koordinuoti veiksmus su komisija. Ta koordinacija veiksmų buvo užtikrinta, tačiau potencialas dar nėra visiškai išsemtas, reikėtų jį geriau išnaudoti veiksmų koordinavimas su komisijos tarnybomis buvo veiksmingas tik iš dalies, turėjome konstatuoti, kad e, Riausiai įgaliotinė, kaip komisijos vicepirmininkė, galėjo dalyvauti tik trečdalį visų komisijos posėdžių ir e, ta specialioji taryba, kuri turėjo koordinuoti komisarų dirbančių e, užsienio politikos srityje, buvo įposėdžiavo tik keturis kartus ir niekuomet jai nepirmininkavo komisijos vicepirmininkė, tą norėjau pabrėžti, nes e, pats e, girdėjau iš paskirto komisijos pirmininko Junkerio informaciją apie tai, kad ši problema bus išspręsta, nes busimoji komisijos vicepirmininkė ir vyriausia įgaliotinė savo pagrindinį biurą turės Berlamonto pastate ir kartą per mėnesį susitiks atitinkamais komisarais, kurie atsakingai iš užsienio politiką. Mes manome, kad tai būtų didelis žingsnis į priekį ir tai reikštų atsižvelgimą į mūsų atitinkamas rekomendacijas ir pasiūlymus. Tai reiškia, kad vidurinioji ir apatinė grandis komisijos ir dėjos pareigūnų toliau turi gerinti bendradarbiavimą tarpusavėje, tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, kad laikui bėgant reikės sukurti naujas struktūras, kurios galės geriau koordinuoti skirų institucijų darbą. Dabar e, keletą žodžių apie ES delegacijas. Aš pats lankiausi atskiriuose šalyse, pavyzdžiui, Berlyne ir Varšuvoje ir konstatavau, kad e, valstybės narės mano, kad buvusių komisijos delegacijų pertvarkymas į mm, Es delegacijas yra teigiamas žingsnis į priekį, tačiau bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas abipusėmis pastangomis. Iki šiol viskas vyko taip, kad pirmiausiai ES delegacijos imasi iniciatyvos, kad informuotų valstybių narių atstovybės apie svarbius klausimus ir e, atgalinio ryšio daugumai atveju nėra. Kalbant apie S delegacijų darbuotojų sudėtį, mes ir toliau išvelgiame problemą susijusiu su to, kad maždaug pusės, pusė delegacijos biudžeto yra finansuojama iš komisijos lėšų ir todėl e, delegacijos teikia tam tikras paslaugas ir komisijai, pati veiklos sistema yra pakankamai nelanksti, trukdo lankščiai priimti sprendimus ir dėl to delegacijų darbo veiksmingumas nėra užtikrinamas. Mes taip pat norėtume, kad tie vadinamieji Europos namai iš tiesų atliktų savo kaip Europos narių namų funkciją. Todėl reikėtų galėtų įsikurti jie tose pačiose patalpose, kuriuose veikia ir ES delegacijos ir e, tai tikrai pasitarnautų Europos namų ir kitų institucijų įvaizdžio gerinimui. Tokios būtų mūsų pagrindinės išvados. Mes pateikėme septynis skirtingus patarimus ir rekomendacijas ir tikimės, kad jos bus teikiami atsižvelgta EIVT ir jie bus įgyvendinti. <clears throat> Mums papildomų vilčių suteikia ir baronienės Eštonas menė padėka už šią ataskaitą e, ir ji taip pat mini, kad viena iš pagrindinių jos įpėdinės užduočių bus atsižvelgti ir tinkamai gyvendinti šioje ataskaitoje pateikiamus pasiūlymus ir rekomendacijas tiek būtų E, mūsų tyrimo ataskaitos pristatymui. Dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, pirmininkas. Ačiū, kolegai. Tikiuosi, galiu jūs dar taip vadinti. E, peršokdamas visas valdžios e, pasidalymo kliūtis. Dėkoju taip pat, ponė Greslį, už tai, kad galime surinkti šį jungtinį komitetų posėdį. E, taip galėsime geriau pasirinkti kitą savaitę vyksiančiam klausimui, sustikimui su vyriausiai galiotinė komisijos vicepirmininkė per brūkšnelį. Taigi mums kyla labai daug įvairių klausimų ir labai svarbu šios klausimus išsiaiškinti ir aptarti dabar, kad galėtume geriau pasirinkti busimiems susitikimams ir pokalbėms kaip mes tą stiklinę bevertintume, ar kaip pusiau tuščia, ar kaip pusiau pilna. tikrai manau, kad buvo labai didelis darbas nuveiktas per trumpą laiką šią instituciją įsteigti, sukurti, tačiau dabar pribrendo laikas pasimokyti iš padarytų klaidų, padaryti išvadas ir visuomet taip jau vyksta, kai kažkas iš naujo yra kūriama, tai kažkas nepavyksta, kažkas, kas nepavyksta, būna ir paveldėta ir aš čia turiu omenyje specialiuosius įgaliotinius, aš visą laiką maniau, jie turėtų būti visiškai integruoti į EIVT ir nebūtų sukuriama nauja užsienio reikalų ministerija, kuri nebūtų niekam atskaitinga. Ta tarnyba turėjo būti e, garantas užtikrinti sąveikai tarp e, bendrijos ir tarp vyriausybinio ligmens 79 pareigūnai tikrai yra ne, nemaža komanda. Ir tačiau aš iki šiol nežinojau, kad e, jų darbo trukmė vidutiniškai trunka 8 metus. E, jeigu būčiau žinojęs, kad 8 e, metus galima taip laikinai dirbti, tai būčiau pats ten pabandęs įsidarbinti. Tačiau tie specialūs įgaliotiniai 8 metų kadencijai kurie maždaug dvigubai ilgiau trunka nei įprastinė ambasadoriaus arba delegacijos vadovo kadencija, man atrodo, kad e, tokie dalykai labiau susiję su tam tikrom, tikromis pap, papročių teisėmis, o ne su mums įprasta tvarka. Galbūt taryboje bandoma tokias tradicijas ginti ir įtvirtinti, e, kadangi šios struktūros mums labiau primena tą biurokratiją, kuri būtent taryboje yra įsitvirtinusi, taigi mes turėtume e, su jūsų pagalba tokias tradicijas pradėti laužyti. Taip pat noriu pasakyti, kad e, tokiais klausimais kaip e, saveikumo stiprinimas turėtume siekti dėsnės pažangos Nu, galiu pasakyti, kad jau kalbėjusiu su ponė Mogerinį. Ji suvokė savo poziciją kaip Italijos komisarius ir todėl pasistengs dalyvauti visose komisijos posėdžiuose. Ir <clears throat> tai, kad vienas jos pavaduotojų bus paskirtas e, koordinuoti užsienio politiką, taip pat turėtų prisidėti prie e, sąveikos stiprinimo, nes likščiolinė vyriausios įgaliotinės veikla, kuomet jį praktiškai nedalyvavo komisijos posėdžiuose, užtikrino ne didesnį saveikumą tarp abiejų, tarp tarnybos ir komisijos, o veikiau susidarė tam tikras konkuravimo arba varžymosi įspūdis. Jeigu institucijų vadovai nesiekia užtikrinti saveikumą, tai tikrai negalime tikėtis, kad tą padarys e, žemesnių grandžių pareigūnai. Žinoma, mums reikės apsvarstyti ir kai kurios klausimus, kurie susijęs su finansiniu reglamentu. Konstatuoju, kad e, jūs čia keliate klausimus susijusius su komisijos e, biudžetiniais asignavimais išorės veiksmų tarnybos biudžetu ir delegacijų administracinės veiklos išlaidomis. Tarp kitko dar vienas klausimas, kuris praktiškai nėra keliamas, yra susijęs su biudžeto sandara Štai nu pavyzdžiui, e, užsienio reikalų, užsienio reikalų komitete e, jau svarstėme, kiek užtrunka pas mus visos biudžetinės procedūros, kol mes patvirtiname būtina pagalba Ukrainai arba Sirijai. Per tą laiką Rusija jau penkis konvojus sugeba nusiųsti. <clears throat> Taigi, Atsižvelgdami į šias aplinkybės turime pagalvoti apie tai, kaip suderinti geriau tarpusavyje veiksmingumo ir kontrolės aspektus, nes tikrai didesnis veiksmingumas neturėtų būti pasiekiamas mažesnės kontrolės sąskaita. Reikia uh, šios dalykus sudengti tarpusėje taip, kad sprendimų prieimimo procedūros neužtrunktų per ilgai, kadangi jeigu mes e, pagalbą, kuri yra būtina teikti dabar, suteikime tik tai po pusmečio, kuomet ji jau, ji jau yra nereikalinga, tai galima jos apskritai neteikti. Tai gali būti e, ši pagalba priimama kaip e, labai gražus priedas prie tam tikrų politinių sprendimų, tačiau e, savo paskirties ji jau, e, jau nebetitinka. Taigi turime šią ataskaitą vertinti labai rimtai ir Ferenco Puškaso kalba tariant, tai turėtų būti ta priemonė, kuri mums padėtų geriausiai pasiekti tikslo žodis dabar poniai Lūnačiak. Ačiū už tai, kad pirmąjį man suteikite žodį. Pirmiausia, noriu padėkoti audito rūmams už parengtą ataskaitą tos nuostatos, e, kurias jūs dabar pristatėte, tie punktai, kurias minėjote, atitinka, kaip ir kolega Brokas minėjo, mūsų poziciją per praėjusią kadenciją e, apibriežta vertinant įvietį steigimą vidurio laikotarpio peržiūrą. Taip pat dėkoju Jums už kritiką išsakytą specialiųjų galiotinių atžvilgių. Prisimenu ponios Ešton pažadą jų atsisakyti. E, teigia, kad jų nebereikia, dėl kai kurių dalykų galėtume dar diskutuoti, tačiau jų tarnybos laikotarpis ir jų skaičius tikrai neturėtų toks būti, koks yra. Ir e, kartais mes matome tokių iniciatyvų iš tarybos rasti darbo žmonėms, kurie nebegali jo rasti kitose vietose. Manau, kad e, reikia nustatyti aiškius naujus kriterijus dėl specialiųjų galiotinių, kad būtų matoma kokiose sritise reikalingi, kokiose ne. Dar vienas dalykas, už kurį norėčiau padėkoti ir kuriam pritariu, susijęs su delegacijų veikla. Pavyzdžiui, galimybės ES e delegacijoms prisimti tam tikras konsulinės funkcijas, kad padėtų ES piliečiams ten, kur valstybės narės nenori to daryti, jų ambasados, kur nenori to daryti, nes yra tokių valstybių, kuriuose e, atskiros ES valstybės narės neturi savo ambasadų. Manau, kad būtų prasminga šią funkciją patikėti taip pat ir ES ambasadoms. Noriu paklausti, ar jūs rengdami šią ataskaitą svarstėte galimybę galbūt netgi ir keisti sutarties nuostatas ir kalbėti apie ES ambasatas, užuot kalbėjus apie delegacijas, nes paprasti piliečiai nelabai įsivaizduoja, ką tos delegacijos veikia. Galbūt mes turėtume siekti ir atitinkamų sutarties nuostų pakeitimų tam, kad galėtume kalbėti apie ES ambasadas. Noriu Jums taip pat užduoti dar vieną klausimą. Labai džiaugiausi, kad Jūs, kalbėdami apie vyriausią galiotinę, nuolat e, pabrėžiate jos lytį, tuo tarpu vokiško ataskaitos versijoje kalbama apie vyriausią jį įgaliotinį. Tai yra E, pasirinkamas e, kalbam apie, apie vyrišką giminę. Šis terminas yra vartojamas. 16 punkte, pavyzdžiui, vokiškoje versijoje kalbama apie paramą vyriausiam įgaliotiniui komisijos vicepirmininkui atliekant jo funkcijas, o to tarpo angliškoje versijoje yra pasirinkama moteriška giminė. Būtų neblogai, jeigu būtų galima susitarti dėl giminių ir terminų vartojimo įvairiomis kalbomis. Būtų prasminga, kad ir vokiška versija būtų kalbama moteriška giminė. Žodis ponė Ajalai Sender dabar. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponui Fazakaš už jo ataskaitos pristatymą. Pateikiamos labai esminės rekomendacijos ir aš, mes visi žinome, kokiu yra problemų. Netgi galime kalbėti apie tai, jog neįtikėtina, kad išorės veiksmų tarnyba apskritai buvo įsteigta, esant tokio, tokiai sudėtingai situacijai ir pasaulinė, ir krizė, ekonominė krizė. Ir leisiu savo papasakoti anegdotą. Labai griežtas biudžeto neutralumas, kuris mus labai, mus labai tenkina ir džiaugiamės, kad vyriausiai galiotinė laikėsi biudžeto nuostatų. Ir tai labai svarbu akcentuoti, nes mus neramina susikloščiusi situacija. Generalinis sekretorius davė leidimą tokios sudėtingos struktūros sukūrimui ir dabar, aišku, reiktų tą struktūrą patobulinti. Tuo pat metu mes galėjome užsitikrinti saugius informacijos siuntimo būdus. Taigi toks e, sprendimas buvo teisingas ir biudžeto neutralumas buvo išsaugotas. Aš turiu klausimą ponui Fazakaš. Dėl dviejų dalykų norėčiau gauti daugiau detalių. Jūs teigiate, kad 73C rekomendacijoje teigiama, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų sukurti išsamų planą tam, kad e, užtikrintų vidinį sklandumą ir, ir panašiai. Taigi, ponė Fazak, kas jūsų manimų yra ta nuosekli planavimo sistema ir bendras strateginis pagrindas? Mes to prašėme, mes norėjome Europinės strategijos ne, ne, ne, ne, kad nereiktų su krizėmis e, tvarkytis tada, kai jos ištinka. Darnumas yra toks bendras elementas ir gal galėtumėte plačiau apie strateginį pagrindą pakalbėti. Taip pat jūs teigiate, kad tuo metu, kai dabartinio pagrindo, dabartinės sistemos griežtumas ir nelankstumas atsižvelgiant į biudžetų, biudžeto apribojimą, reiškia, kad delegacijos susiduria su tam tikromis problemomis. Mes norime, kad ES piliečiai gautų pagalbą bet kur pasaulyje, taigi reiktų ir čia pagerinti sistemą. O kas yra tas griežtumas šiuo atveju, ponė Fazakaš? Ir pabaigai norėčiau Jums priminti, kad išorės veiksmų tarnybos įsteigimas galbūt valstybės narės to tinkamai ir nepripažino, bet būtent dėl išorės veiksmų tarnybos atsiradimo valstybės narės galėjo daug sutaupyti savo diplomatinėse tarnybose. Tam tikrais atvejais jie, jos netgi delegavo paslaugas toms naujoms delegacijoms. Tai yra pozityvus dalykas, reikia pripažinti šį pozityvų aspektą. Išorės veiksmų tarnyba buvo įsteigta atsižvelginti biudžeto neutralumo principą, tačiau tuo pat metu valstybėms narėms buvo įmanoma sutaupyti. Taigi turime pripažinti tą elementą, siūlydami, kaip būtų galima pagerinti iš teismų tarnybos darbą. Ponas Černieckis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad būtų įdomu, įdomu išklausyti biudžeto kontrolės komiteto pranešėjo vertinimo. Jeigu pamastytumėme, prisimintumėme 2011 metus, e, būtent tada pirmąjį kartą mes ir kalbėjomės apie išorės veiksmų tarnybą. Aš tuomet buvau pranešėjas. Taigi, tai yra mano kelionės laikų suvenyras. Aš norėčiau padėkoti ponui Fazakaš už jo ataskaitą ir už įdėtas pastangas rengiant tą ataskaitą. Žinoma, audito rūmai išryškino silpnes, silpnasias išorės veiksmų tarnybos pusės dėl asignavimų, dėl delegacijų darbo ir kitų dalykų finansinės tarnybos ir komisija iš dalies tik tai e, su tuo susidūrė. Tai reiškia, kad daug ką galima tobulinti išrės veiksmų tarnyboje, kurią tikrai reiktų tobulinti, bet yra ir kitų klausimų, kurie mane labai domina. Daug žmonių iš naujų valstybių narių įskaitant ir mane, manome, kad geografiniai kriterijai išorės veiksmų tarnyboje nėra visiškai pritaikyti, taip švelniai tariant. Galima netgi būtų pasakyti, kad išvelgiame šiokios tokios diskriminacijos. Ir tie patogus, tos patogios darbo vietos skirtos specialiesiems įgaliotiniams, uh, kai jie gauna ta, tas pareigas, čia irgi yra tam tikrų problemų. Kaip sakė ponia Lunačiak, tikrai visiškai teisinga, kad tikrai kai kurie žmonės gauna tokius tikrai labai labai patogius, gerus darbus ir ten sėkmingai daro karjerą. Taip pat turime nepamiršti ir, ir to, kad pastatai, delegacijų būstinės, jų pastatymas, statybos kaštai yra tikrai labai dideli. Ja, vielen Dank für die Informationen. Ich hätte noch eine konkrete Frage an Ačiū už suteiktą informaciją. Noriu paklausti auditorumų, kaip Jūs vertinate biudžeto kontrolės požiūrių kai kurių kolegų reikalavimus EVT personalui delegacijose suteikti ir e, lėšų panaudojimo tam tikras kompetencijas ir įgaliojimus. Yes, again, in the... Kalbant apie atvirumą ir skaidrumą, kuris turėtų būti ES institucijose, uh, E, tai dabar būtų buvęs puikus, e, puikia proga, ne, kad šitas posėdis nebūtų surinktas kaip uždaras. Kitose valstybėse narėse yra abipusiai susitarimai e, dėl to, kad galima būtų dalintis biurais įvairiose pasaulio šalise. Tai galima būtų tuo pasiremti, įsteigiant EIVT biurus įvairiose pasaulio šalise. Ir pavyzdžiui, e, Vanutu ir Fidžyje apskritai kokia vertė turėti to, tokius, e, tokias, atsakomy, tokias atstovybės. Čia tik tais papildomos e, išlaidos. Ačiū. Vielleicht wäre es ja so, dass man nicht 28 auf den Fidschi-Inseln hätten, sondern eine. Das wäre wahrscheinlich die wirtschaftlichste Lösung. Galbūt pats ekonomiškiausias variantas e, Fidži salyne turėt, būtų turėti ne 28 e, ambasadas, o vieną. Jūs pasirinkote netinkamą pavyzdį. Ponas Savaromai žodis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Europos audito rūmų atstovui už parengtą ataskaitą. Man atrodo, mes turėtume e, panagrinėti šios ataskaitos pavadinimą. Tai yra EIVT e įkūrimas. įkūrimas. Bet e, taip pat atkreipčiau dėmesį, kad tai galėtų būti puikia proga grįžti į pačią pradžią. Žinau, kad čia prašau tuo daug, bet uh, 73 b straipsnėje sakoma, kad Euro EIVT turėtų kartu su valstybėmis narėmis ir komisija išnagrinėti galimybę parengti naują bendrą strateginę sistemą. Tai yra, tokiu būdu yra prašoma daug, bet tada mes turėtume grįžti į pačią pradžią. Kitaip tariant, viso šio be abejo reikia visos tos struktūros, persidengiančios struktūros, e, tai reikia, aišku, labiau suderinti finansinės sistemas irgi, bet jeigu viskas būtų, kadangi viskas buvo parengta labai skubotai ir ne visai nuodugniai, tuomet geriau pradėti viską nuo pradžių ir, ir iš naujo viską sutvarkyti taip, kaip reikia. O optimizavimas, manau, tikrai nepakenktų. Dabar yra per daug žmonių, per daug vadovų ir per mažai realių rezultatų ir veiklos. Tai tiek iš biudžeto kontrolės perspektyvos, bet man atrodo, kad ir afeto, e, afetui tai turėtų būti aktualu, nes problemos esmė yra ta, kad turėtume, kad tos e, bendros saugumo ir e, užsienio politikos būtų kad ji būtų labiau integruota ir tikrai bendra. Dėkuoju. Dank. Bei dem Mittagessen, als Sie das erwähnten, fiel mir ein, dass wir gleich Mittagessen haben. Deswegen hat Herr Teurer jetzt als Letzter das Wort. Kadangi greitai eisime pietų, tai ponai Teureriui dabar paskutinį žodį suteikiu. Ačiū, mėly kolegos. Pirmiausiai noriu pabrėžti, kad tikrai yra istorinis momentas, kai kartu posėdžiauja biudžeto kontrolės ir užsienio reikalų komitetai. Mes čia praktiškai kūrėme naują parlamento istoriją, tačiau e, sukurtume ir daugiau Europos istorijos, jeigu iš tiesų mums pavyktų suderinti arba apjungti tarpusavyje valstybių narių ir ES diplomatinės atstovybės į vieną ir turėtume sukaupti pakankamai drąsos ir išsikelti bent jau tikslą konsulinės paslaugas teikti visiems es piliečiams vienoje Europos atstovybėje, atsižvelgiant į biudžeto deficitus daugelį valstybių narių, čia galėtume sutaupyti nemažai pinigų ir pasiūsti aiškę žinę ypač toms šalims, kurios nuolat kritikuoja Europos Sąjungą, paragindami priimti drąsius žingsnius Europos Sąjungos lygmenių ir taip sutaupyti nemažai lėšų, ponė Greslė. Biudžeto kontrolės komiteto vardu noriu padėkoti užsienio reikalų komiteto kolegams kolegoms, mes pirmiausiai e, siekiame sumažinti EIVT struktūrą, sumažinti vadovaujančių postų skaičių. Taip pat e, reikia atkreipti dėmesį, kalbant apie EIVT biudžetą, jo deficitas siekia 25 milijonus per metus. Pone Liozing kalbėjo apie pareigų dubliavimasi. kadangi komisijos biudžeto lėšas skirstyti gali šiuo metu tik ambasadoriai, jeigu būtų tokios funkcijos numatytos ir paprastiems delegacijų darbuotojams, tai tik dar labiau padidintų bendrą biurokratiją puikiai žinote, kad e, ambasadų darbuotojai yra patys brangiausi, nes reikia užtikrinti jų apsaugą 365 dienas per metus, suteikti jiems nemokamą būstą ir taip toliau. Taigi nemanau, kad jie dar turėtų imtis ir tam tikrų administracinių papildomų funkcijų ir tvarkyti dar ir biudžeto klausimus. Dabar noriu steigti žodį pono Čail. Um, like Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumams ir e, auditoriams už puikų bendradarbiavimą rengiant šią labai savalaikę ataskaitą. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms komitetuose už labai savalaikės diskusijas ir aš tikiuosi, kaip sakė daugelis komitetų narių, šiose diskusijose iškelti klausimai bus naudingi mums kartu išgyvenant institucinės permainas. Ir matau, kad tikrai klausimų yra daug susijusių su vyriausiai galiotinė. Aš klausimų yra daug, tai aš gal tik kelis paliesiu, nes laiko turime nedaug. Pirmiausia, dėl to, kad yra arba trūksta bendros politikos strategijos, tokios saugumo strategijos Europos Sąjungoje, kurios pagrindų galėtumėme dirbti. Tas klausimas aptariamas nuolatos kartu su valstybėmis narėmis taryboje. Ir per tą sudėtingą tarnybos įsteigimo laikotarpį nebuvo sutarta iš anksto, kad taip bus viskas daroma, tačiau šis klausimas dar nėra galtinai išspręstas ir žiūrėsime, kaip ponia Mogerinė spręs jį vėliau. Aš norėčiau pasakyti, kad čia svarbus du dalykai. Pirmiausia, užsienio politika ir išorės santykiai yra labai sunkiai nuspėjami, kaip yra visiems puikiai žinoma, ir varomoji jėga čia yra įvykiai, dėl to aš manau, kad reikia nustatyti prioritetus ir optimaliai naudotis ištekliais, bet taip pat reikia palikti šiek tiek erdvės tam, kad galėtumėme atsakingai imtis naujų klausimų, pažvelgus, kas vyksta šiandien pasaulyje ir kalbant apie svarbiausius iššūkius, su kuriais tenka susidoroti, tai tikrai gal ne, tai nebuvo patys aktualiausi klausimai, numatyti klausimai, kai Kathy Ashton pradėjo įti šias pareigas. Taigi turime apie tai nepamiršti. Dabar kalbant apie ES specialiuosius įgaliotinius, aš sutinku su visais, kurie teigia, kad tam tikra prasme tai yra laikotarpio iš Lisabonos institucinės sąrangos paveldas, tačiau vis tiek egzistuoja aiškus teisinis pagrindas sutartyje ir patirtis rodo, kad kai yra specia... kažkokios tai krizinės situacijos regionuose ar kilo kokie tai teminiai klausimai, visuomet atsiranda vietos mums atlikti darbą per pastarosius metus. Ketė Ašten vedė diskusiją su taryba dėl to, kaip būtų galima priartinti specialių galiotinių darbą prie išorės veiksmų tarnybos. Ir mes esame labai dėkingi už paramą, kurią gavome iš Europos parlamento, sprendžiant ir finansų valdymo aspektus. Uh, kalbant apie vyriausių specialiųjų galiotinių biudžetą, kuris atskirtas nuo mūsų administracinio biudžeto. Ir mes tikrai čia galėtumėme dar šį beitą padaryti. Kalbant apie tarnybos darbuotojus, aišku, pusiausviros klausimas ar vyriausiųjų pareigūnų struktūra kai buvo kuriama tarnyba, užtikrina pakankamai lyderystės ir, aišku, tobulinti šį aspektą matyt galima ateityje. Ir Kathy Ashton pati tai akcentavo peržiūroje, kurią pristatė 13 metų vasarą. Ir žiūrėsime, kas kaip bus toliau, tačiau matyt, tas diskusijas turėsime tęsti ir ateityje. Dėl geografinios pusiausvyros mes labai rimtai į tai atsižvelgiame ir bandome užtikrinti, kad prasmingai būtų atstovaujamos visos valstybės narės tarnyboje. Tai yra esminė išorės veiksmų tarnybos sprendimų nuostata ir mes labai atidžiai stebime padėtį. Ir yra kelios valstybės narės, viena ar dvi, kur tikrai yra kur kas mažiau kolegų dirbančių tarnyboje ir norėtume, kad jų būtų daugiau. Taigi mes raginame tas valstybės narės siūlyti stiprius kandidatus, kai yra atsiranda laisvų darbo vietų. Tačiau nesakyčiau, kad tai yra bendra problema tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių paveikslas yra kur kas sudėtingesnis ir nariai, kurie domisi personalo ataskaitomis, kurią mes pateikėme 14 metų vasarą, galime mielai pasidalinti tą informaciją su taryba ir parlamentu ir tai tikrai geriau nušvie situaciją. Dar trumpai apie delegacijas. Visiškai sutinku, kad kuo daugiau mes skatinsime bendradarbiavimą tarp delegacijų ir ambasadų, valstybių narių ambasadų, tuo geriau visiems bus, juolab, kad yra daug biudžeto sunkumų, jeigu ES delegacijos galėtų daugiau naštos prisimti savo ir artimiau dirbti, dirbti valstybių narių vardu, tuomet, mano manimu, tai leistų sukurti geresnį įvaizdį jau ES įvaizdį ir geriau panaudoti ES mokesčių mokėtojų lėšas. Dabar, kalbant apie tai, ar delegacijos turėtų prisimti daugiau atsakomybės konsulinės apsaugos rytyje, šalia to, ką jos daro krizės reagavimo priemonių srityje, mes apie tai kalbame su valstybėmis narėmis ir tai yra matytas rytis, kur reikia kitokių diskusijų su valstybėmis narėmis apie išteklius, nes konsulinis darbas reikalauja labai daug papildomų išteklių delegacijoms ir tai yra tam tikros ekspertinės žinios, kurios egzistuoja tik tai valstybėse narėse. Taigi čia yra didžiulė tema. Ir mes, e, valstybinarių nuomonės labai skiriasi, bet mes galėtumėme apie tai pamastyti Dabar trumpai atsakysiu į pono Karver nuomonę. Mes uždarėme delegaciją Venua, nes norėjome patys iš, kitai perskaisyti išteklius. Ir kaip sakė ponas Brokas visiškai teisingai, vienas privalumų, kurį aš mačiau keliaudamas pasaulyje, yra tai, kad labai dažnai delegacija yra ten, kur yra mažai valstybių narių ambasadų. Uh, Tai labai naudingas e, dalykas, e, bendrai kalbant apie Europinę sistemą. Ir galiausiai norėčiau padėkoti auditorumams ir komiteto nariams, kurie pasisakė ir pripažino tai, kad e, biudžetinė, politinė ir laiko spaudimo aplinka yra labai sudėtinga ir buvo sudėtinga, kai kūrėme tarnybą. Ir mes visuomet sulaukdavome paramos ir supratimo iš Europos parlamento pusės, tiek iš šių dviejų komitetų ir iš kitų. Tai buvo labai naudinga mums mūsų darbė. Tikimės, kad ir toliau artimai bendradarbiausime su jumis, kuriant ir tobulin, tobulinant šią tarnybą, kaip teisingai pasakyta ataskaitoje. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis ponė Fazė, aš apibendrinti diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponai pirmininkai, pirmiausia, noriu tris kartus padėkoti už tai, kad suteikėte mums galimybę šią ataskaitą parengti. Ačiū už jūsų susidomėjimą, teigiamas pastabas ir pasiūlymus. Labai tikimės, kad mūsų ataskaita nebus padėta į stalčių, tačiau joje teikiamas rekomendacijos bus ir įgyvendinamos. Buvo minėta, kad mūsų ataskaita visiškai atitinka Europos parlamento, biudžeto kontrolės komiteto, užsienio reikalų komitetų pozicijas ir reikalavimus. Mes tai žinome, todėl jūs ir suteikite mums galiojimus parengti nepriklausomą profesionalią ataskaitą, kurio būtų galima remtis ir siekti pažangos jos nuostatomis vadovaujantis. Pirmininkas Brokas uh, kalbėjo apie tam tikrus e, trūkumus susijusios su naujos struktūros veiklos pradžia, tam tikromis kūdikystės e, lygomis, kuriomis jau buvo persirkta, tačiau nepaisant to labai svarbu, kad e, būtų atkreiptas dėmesys į tam tikrus skubotus tarybos sprendimus, audito rūmai negali uh, tarybai teikti rekomendacijų, tačiau jūs parlamentas galite atkreipti dėmesį į tai, kad būtina mokytis iš praeities klaidų. Siekiant išvengti ateitie, manome, kad EIVT yra svarbi priemonė įgyvendinant bendrąją užsienio politiką, svarbi priemonė, kurioje turi dirbti profesionalai tiek Bruselėje, tiek ES delegacijose, siekdami ginti ES e, politinius interesus ir jiems atstovauti. Grįžtant prie ponas Lūnačio klausimo, e, vertindami atitinkamą medžiagą tarnybos kūrimo, galime konstatuoti, kad visi norėjo, kad šios delegacijos vadintųsi ambasadomis, tačiau kai kurios valstybės savo veto pasinaudojo ir užkirto tam kelią, tačiau ne pavadinimas, o e, turinys yra svarbu. Ir e, todėl turime siekti, kad tas turinys būtų kokybiškas dėl konsulinių paslaugų teikimo. Pateiksiu vieną pavyzdį. Pradžioje E, mes susidūrėme su tokia neigiama reakcija, kadangi sutartyje šios funkcijos nėra numatytos, todėl nereikia ir atitinkamų paslaugų teikti buvo mums tvirtinama. Tačiau <clears throat> laikui bėgant pamažu buvo vis labiau įsisamoninama, kad Europos namai turėtų būti ta vieta, kurioje Europos piliečiai, nesvarbu iš kokios šalies, Vengrijos ar Austrijos, gautų atitinkamas paslaugas. Diskutuodami su kai kuriais Europos parlamento nariais, taip pat ir biudžeto kontrolės komiteto nariais, mes pabrėžėme, kad tokios funkcijos yra nenumatytos ir kad ten, kur e, sukaupam, sukaupiama pakankamai valios, galima e, rasti būdų ir kelių atitinkamiems ketinimams įgyvendinti. Ir e, taip pat įsisamoninant, kad e, valstybės narės galėtų sutaupyti nemažai lėšų, Europos parlamentas e, taip pat galėtų tą skatinti. Dėl vertimo Turiu Jums pasakyti, kad vokišką dokumento ataskaitos versiją gavau tik vakar, o mes dirbame anglų kalbą. E, aš labai apgalėstauju dėl to, kad vertimas žodžių tarnyba čia padarė tinkamą klaidą, pasirinkusi netinkamą giminę, tačiau šią klaidą mes ištaisysime. Taip dar noriu tarti keletą žodžių apie tai, kaip mes tą biudžeto lėšų konsolidavimą įsivaizduojame, tai pirmiausiai turiuomenė tas konsulinės paslaugas, kurias galėtų teikti ES delegacijos, tačiau taip pat reikėtų numatyti ir papildomų funkcijų tokiose srityse, kaip tarkime energetika arba kitos ES lygmenių labai svarbios sritis. Tą <clears throat> mes turėjome omenyje, kalbėdami apie būtinybę taupyti. Visai savo pasiūlymais mes siekiame, kad EIVT atliktų ir svarbų strateginį vaidmenį, taip pat ir vadovų tarybos posėdžių metu. Kolegai Karveriui, tačiau turiu paprieštarauti. jau ir anksčiau 140 komisijos atstovybių veikia visame pasaulyje, jos dabar buvo išplėstos ir tapo ES delegacijomis. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad visos valstybės narės įvertino tos pokyčius teigiamai Dabar šios atstovybės e, veikia kaip Europos namai ir atlieka ne tik humanitarnės pagalbos teikimo arba kitas funkcijas. Ir jau dabar kitų šalių ambasados kreipiasi į Europos namus, į ES delegacijas e, tam tikrais klausimais. Ponui Savarmai galiu tik pritarti. būtų Europai e, svarbu peržiūrėti bendrąją Europos e, užsienio ir saugumo politikos strategiją, kuri buvo patvirtinta prieš 11 metų. Tai taip pat palengvintų ir EIVT veiklą tam, kad ši tarnyba galėtų imtis ir tam tikrų strateginių užduočių, o ne vykdyti tik tai tą einamąjį kasdieninį darbą. Tačiau reikėtų imtis atitinkamų bendrų iniciatyvų su valstybėmis narėmis tam, kad ta strategija būtų peržiūrėta, naujai parengta ir e, atitinkamai pristatyta. Toks būtų mūsų vertinimas ir iš tiesų labai džiaugiamės matydami, kad uh, Ši ataskaita rimtai vertinama Europos parlamente, atsižvelgiama į, atsižvelgiama į jos rekomendacijas, džiaugiamės, kad bandoma jas įgyvendinti ir nekantrai laukiame diskusijų su jūsų pranešėjų, kurios vyks spalio 6. Labai ačiū, posėdį baigiame. Biudžeto kontrolės komitetas toliau posėdžiau šiandien po pietų 15 valandą. Visiems linkiu gero apetito, dėkoju vertėjams už tai, kad dirbo ilgiau.